bonjour à toutes et à tous bonjour aux, aux membres de cette commission les membres anciens il y en a quelques uns les membres nouveaux euh, bonjour aux Labą dieną, kolegos, sveiki, sekretariato atstovai, kurie dalyvau šiame posėdėje taip pat. Taip pat sveikinu komisijos ir tarybos atstovus. Aš pirmininkausiu labai trumpai. Kai kalbėsime apie transatlantinės prekybos sutarties pasirašymo niuansus. Pagrindinis mūsų darbo tvarkės klausimas yra komiteto biuro rinkimai de ce euh, comité. Euh, donc je déclare. Komiteto prezidiumo rinkimai. Taigi, norėčiau dar kartą priminti, kad turime išsirinkti komiteto pirmininką ir vicepirmininkus. Pirmą pirmininką, po to jo pavaduotojus. Sur... Kolega Dartmus yra žinomas mums visiems, kas dirbo anksčiau šiame komitete, kurio straipsnio jūs vadovaujatės. Prieš rinkimus aš norėčiau pasiūlyti padėkoti ankstesniam pirmininkui profesoriu Morerai, kuris praėjusių penkerių metų kadencijoje labai profesionaliai atliko šitą darbą. Ir todėl norėjau užbėgti rinkimams už akių ir tiesiog pasiūlyti padėkoti jam. Praėjusią plenarinę sesiją norėjau tai padaryti, bet nepavyko. Dėkoju. Paprašysime sekretoriato kad e, jis mūsų vardu padėkotų Moreiro už nuveiktą darbą. Dabar norėčiau perskaityti kandidatų sąrašą. Valencija atstovauja Kasparį, Felna taip pat ir atstovaujamas kito kolegos Sandžė vietoj Landsbergio. Van de Kamp keičia Fabric, Kelly keičia Crystal Rowell, Andrik Andrijo Linkfred Dombati vietoj Campbell Benneman liberalų frakcijos Šerencova vietoj Disones ir Van Balen vietoj Lansdorf, Lambsdorf Šoprat vietoj viet, Lapen. Le Pen yra čia. Yra čia, atsiprašau. Epitetį vietoj Oberni. Cekla vietoj Salvini. Taigi tokie būtų pakeitimai, atstovavimas šiame posėdėje, į tai reikėtų atsiminti, vykdant rinkimus. Reikėtų tiesiog atsižvelgti į tai, kad balsavimo metu bus skaičiuojami ir jų balsai, jeigu jūs turite, žinoma, atsinešę balsavimo korteles. Taigi, ar visi turite balsavimo korteles, jeigu taip, viskas puiku, dėkoju. Komiteto pirmininko rinkimai. Mes patikrinome, kvorumas yra daugiau kaip ketvirtis narių, tai yra 11 turėtų būti, o jų yra iš tikrųjų daugiau. Dabar norėčiau tiesiog pasiteirauti, ar yra kandidatų į pirmininko postą. Socialistų grupės vardu Davidas. Ačiū. Dėkoju už laikiną pirmininkavimą. Nebijok. Tai netruks ilgai. Aš norėčiau būti kandidatu į šio komiteto pirmininkus. Aš turiu. Five years, been a member of the parliament for 15 years. Bent Langen kandidatūrą siūlyčiau aš, jisai yra patyręs, jisai sukaupęs didelę, didelę patirtį ir taip pat jisai turi kantrybės ir taip pat pakankamai gerą humoro jausmą. Dėkoju Martin. Galbūt buvo verta ko nors ir pakritikuoti, kadangi viską, ką jūs pasakėte, yra tiesiog palanku kandidato atžvilgiu. Daugiau kandidatų atrodo nėra. Jeigu ne, todėl jeigu kandidatas užpildė interesų konflikto deklaraciją, jeigu viskas tvarkoj, ar jis yra nuolatinis komiteto narys, jeigu viskas yra tvarkoj, Tuomet, jeigu niekas neprieštarautų, aš siūlyčiau patvirtinti šią kandidatūrą tiesiog plaimais, kadangi nėra kito kandidato. Bert Langen gali dabar perimti jau mano pirmininkavimo postą. Ja, liebe Kolleginnen und Gerbiamas kolegės, gerbiami kolegos, širdingai dėkoju už išreikštą pasitikėjimą. Aš pasižadu dėti pastangas, kad vadovaudamas komitetui pateisinčiau jūsų pasitikėjimą. komitete mūsų laukia labai atsakinga darbo tvarkė. Ir aš tikiuosi, kad tuos svarbius teisės aktus ir sutartis, kurios bus nagrinėjimas arba pasirašomos, mes tinkamai aptarsime ir žinoma pasieksime pažangos. Prieš rinkimus reikėtų dar patvirtinti, papildyti ir prezidiumą. Prieš rinkimus noriu tą pasakyti, pirmiausia turėtume išsirinkti šito komiteto pavaduotojus, pirmininko pavaduotojus. Narių ir jų atstovų sąrašas yra parengtas mes konstatavome, kad 11 narių kvorumas yra. Todėl norėčiau paklausti, ar kas nors norėtų pasiūlyti kandidatūrą pirmojo vicepirmininko postui. Ačiū pirmininkė. Prieš paskeldamas savo kandidatūrą aš norėčiau pasveikinti Jūs su išrinkimu į pirmininko postą. EPP frakcijos vardu man malonu ir garbė pasiūlyti ponę misijas Saifi. Ji inta komitetui žinoma narė jame dirbo nuo 2004 metų, po to, kai tas komitetas įsisteigė, po to EPP E, frakcijos vardu, ji buvo vice, buvo koordinatorė komitete ir ji kuravo labai daug svarbių temų. Šiame komitete taip pat jisai, jinai dalyvavo ir Euromet komitete, Euromet asamblėjoje ir ji buvo atsakinga už tvarų vystimąsi Prancūzijos vyriausybės sudėtyje. Baigdamas noriu pasakyti, kad mes esame įsitikinę, kad jinai atliks labai svarbu vaidmenį komiteto prezidiume ir padėsiu tiesiog parodyti, kad mūsų komitetas veikia sėkmingai. Dėkuoju. Dėkuoju už šią kandidatūrą. Ar yra dar daugiau pasiūlymų į šį postą, to ne? Dar čia paklausti ponios Saifi ar ji finansinių interesų deklaraciją užpildi ir ar ji yra šio komiteto narė ir ar ji suteikia, sutinka teikti savo kandidatūrą į vicepirmininko pareigas. Ačiū, pan pirmininkė, visus tris klausimus atsakau teigiamai ir dėkoju. Ačiū, pana Šefė. Tuomet noriu paklausti dar salėje esančių. Ar visi stinkate su to, kad taip pat ir e, į šias pareigas kandidatę patvirtintume plojimais? Sveikiname ponę Saifį, tikimės gero bendradarbiavimo ir prašau atvykti dabar prisijungti prie mūsų. Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, dann kommen wir zur Wahl. Mėly kolegos, turime išsirinkti antrąjį vicepirmininką arba vicepirmininkę mūsų komiteto. Ar turite pasiūlymų, ponė Keller, daug kandidatų? Ačiū, noriu pasveikinti pirmiausia jūs abu išrinkus iš šios pareigas žaliųjų frakcijos vardu. Noriu į antro, antrosios vicepirmininkės postą ponę Žado pasiūlyti. Ponė Žado e, jau ilgą laiką nuo 94 metų dirbo e, prekybos e, srityje, prekybos klausimų srityje, taip pat Grimpys organizacijoje ir žalių frakcija būtų labai patenkinta, jeigu pritartumėte jos kandidatūrai į antrosios vicepirmininkės pareigas. Pirmininkas, ačiū. Ar būtų kitų pasiūlymų? Nematau kitų pasiūlymų. Žanik ir tau tais klausimus noriu užduoti, ar esi užpildžiusi finansinių interesų deklaraciją, ar esi tikroji šio komiteto narė. Taip, panas Žado į visus klausimus atsako teigiamai. Ačiū. Taip pat vėl klausiu, ar sutinkate, kad plojimais ir e, antrąjį vicepirmininką patvirtintume? Labai ačiū, sveikiname Janikai prisijungti taip pat prie mūsų. jetzt das Präsidium zu vervollständigen. Na ir kad e, visiškai turėtume pilną prezidiumą, turime dar išsirinkti ir trečiąjį vicepirmininką ar vicepirmininkę. Kaip minėjau, kvorumas e, yra <clears throat> pakeitinių narių taip pat pakankamai, taigi prašau teikti pasiūlymus dėl kandidatų. Pana pirmininkė, pirmiausia, taip pat noriu pasveikinti Jūs e, išrinkus šias pareigas, pono Janika Žado. Taip pat sveikinu Europos Liaudės partijos frakcijos vardu. Noriu Julio Winklerio kandidatūrą pasiūlyti į trečią visą pirmininko postą. Jis yra nuo 2007 metų interkomiteto narys ir e, daugelis kolegų pripažįsta, kad atliko puikų darbą dirbdamas šiame komitete, ypač <clears throat> spręsdamas klausimus susijusius su Vakarų Balkanais. Ponas Vinksleris nuo 2004-2007 metų buvo prekybos ministras su Rumunijoje ir 2007-aisiais buvo ryšių ir technologijų ministras ir aš manau, kad e, jo e, buvimas prezidiume tikrai būtų naudingas visam komitetui. Ačiū pirmininkas, dėkoju šį pasiūlymą, ar būtų dar papildomų pasiūlymų tokių negirdžiu, tai ir pono Vinkleriui užduosiu tris klausimus, ar esate užpildęs finansinių interesų deklaraciją, ar esate tikrasis šio komiteto narys ir ar sutinkate kandidatuoti. Pirmininkė, taip, aš užpildžiau finansinių interesų deklaraciją, taip, esu tikrasis komiteto narys ir tikrai man būtų garbė dirbti su jumis komiteto prezidiumą. Ačiū, ponė Vinkleri. Taigi vėl noriu paklausti komiteto narių, ar sutinkate, kad plaimais patvirtintume pono Vinklerio išrinkimą trečiuoju komiteto vicepirmininku. Vai sveikiname poną Vinklerį ir taip pat prašome prisijungti prie mūsų tam, kad visas prezidiumas pilnos sudėties galėtų dalyvauti posėdėje. Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, das Präsidium ist vollständig und ich bin. Taigi išrinkome visą komiteto prezidiumą. A, atsiprašau, pamiršau ketvirtąjį dar vicepirmininką. Taigi pakartosime dar tą pačią procedūrą kad dėl ketvirto vicepirmininko kvorumą turime, pasižymėjome visus pakaitinius narius, kurie galės balsuoti. Ar turite pasiūlymų dėl ketvirto vicepirmininko ar vicepirmininkės kandidatūros? Ema, prašau. Ačiū pirmininkė, sveikinu Jūs su išrinkimu ir vicepirmininkus. Aš pati susirūpinus buvau, kad jau pamiršom apie ketvirtą vicepirmininką, bet mm. matau, kad jam vieta yra paruošta. Taigi aš norėčiau pasiūlyti kolegą, poną Zahradilą, kuris yra iš Čekijos Respublikos ir dirbo šiame komitete pastarosius penkerius metus. Taigi jis tikrai puikiai papildys jūsų biurą. Tikiuosi, kad e, jam, jo kandidatūrai pritarsite ECR nominuotas kandidatas, ponas Zahradil. Ačiū, e, ačiū už pasiūlymą ir atsiprašom labai kad atrodo, kad pamiršom kandidatą, bet mes tik kalbėjom prieš tai apie tai, kad tikrai puikiai kartu dirbsime. Ar būtų, e, vėlgi, tie patys klausimai jums, ar patikėte savo finansų interesų deklaraciją, ar esate tikrasis narys ir e, ar esate pasirinkęs eiti šias pareigas. Taip, ačiū pirmininkė, aš pateikiau visas reikiamas deklaracijas, esu komiteto tikrasis narys ir man bus didelė garbė dirbti biure kartu su jumis, taigi aš um, sutinku kandidatuoti. Ačiū. Dabar norėčiau paklausti, ar sutiktumėte, kad mes taip pat plojimais patvirtintume ir Paulo Zagradilo kandidatūrą. Ja, herzlichen Dank, liebe Kolleginnen und Kollegen, und damit ist wirklich. Dėkuoju kolegos, dabar prezidiumas jau pilnos sudėties. Esame darbingi, darbingi ir pasirengę tiesiog vesti laivą į priekį. Dabar artimiausiųjų posėdžių datos, jos jau jums buvo ištalintos. Jūs žinote, kada posėdžiai vyks, tiesiog reikėtų patvirtinti, kada vyks posėdžiai iki šių metų pabaigos. Kitas posėdis birželio 22 dieną 15 val. Jo metu mes turėsime priimti kai kuriuos esminius sprendimus ir komisaras De Gucht atvyks į šitą posėdį ir aptarsime kai kurias aktualius klausimus. Atrodo, kad niekas neprieštarauja mūsų pateiktam kalendoriui, posėdžių, datoms. Taigi tą informaciją išsiuntinėsime apie kitą posėdį visiems komiteto nariams. Ketvirtasis darbo tvarkės klausimas tai yra kalbų režimo nustatymas. Kadangi dar ne visi komiteto nariai dar yra paskirti komiteto, na, komiteto tą, todėl negalime šio klausimo šiandien svarstyti ir atkeliame jį iki Liepos 22-osios. Iki to laiko bus jau nominuoti visi pavaduojantys nariai ir norėčiau, kad tai būtų padaryta kuo skubiau. Penktasis darbo tvarkės klausimas. Neturiu jokios ypatingos informacijos. Tik norėčiau dar kartą pareikšti, kad ketinu dirbti su jumis bendraudamas iš praėjusios kadencijos žinote, kad mes parlamente kartu su kitais komitetais pakankamai dažnai diskutuodavom su kitais komitetais dėl įgaliojimų, dėl veikimo krypties. Tačiau aš manau, kad po to, kai Lisabono sutartis suteikė mums daugiau įgaliojimų, mes gauname progos įnešti didesnį indėlį visos Europos labui, tuo labiau, kad mūsų narių skaičius padidėjo, dabar komitete dirbs 41 narys ir todėl mes galėsime spręsti įvairius ekonominius klausimus, klausimus susijusius su intelektinės nusavybės aspektais ir taip pat nagrinėti kitas temas daug prekybos sutarčių, kurių eiga prieš dviejus metus buvo aptarinėjama ramiai prie žydinio. Tačiau dabar tų sutarčių, prekybos sutarčių eiga domisi visi ES piliečiai ir ne tik tai ES Todėl aš džiaugiuosi, kad prekybos politika pateko į visuomenės diskusijos akiratį. Ir pilietinė visuomenė, ir politinės partijos dabar jau intensyviai domisi prekybos politika ir TTIP, CETAP, TISA ir kiti, kitos sutartys nusipelnys mūsų dėmesio. Mes sieksime, kad darybos diskusijos vyktų skaidrai ir kad būtų patenkinti mūsų rinkėjų lūkesčiai. Ir kad niekas nebūtų paliktas nuo šalyje. Taip pat mes turėsime pagalvoti, kaip vykdyti sąžiningą ir laisvą prekybos politiką. Šalia konkrečių uždavinių, šalia konkrečių sutarčių reikės diskutuoti ir apie sąžiningą prekybos politiką ES apskritai. Taigi, daugiau informacijos lyg ir neturiu, tiesiog linkiu ir tikiuosi, kad mes sėkmingai vesime laivą į priekį audrų sukūrė. Trumpai, jūs kalbėjote apie tai, kad šis komitetas turi daug darbo ir didelę atsakomybę pagal Lisabonos sutartį. Uh, Panašu, kad e, kalendorius atsižvelgiant į tai nėra labai įtemptas darbuotvarkė, nėra labai e, įtempta, turint omenyje ir transatlantinės prekybos sutartį ir kitus dalykus. Taigi, aš nesiūlau pertvarkyti mūsų darbuotvarkę, bet e, tiesiog norėjau išsakyti tokią pastabą. Dėkuoju. Dar kartą pažvelgsime į mūsų posėdžių kalendorių ir pažiūrėsime, kaip paskirstyti tą darbo naštą tolygiai. Liepos 22-ąją pabandysime tai padaryti. Taigi, kuo geriausios sėkmės ir tegul mūsų laivą bangos kaip reikia pakrato. Probably is that you, uh,